constituent meeting of Foreign Affairs. Naujosios kadencijos užsienio reikalų komiteto steigimasis posėdis pradėtas. Noriu priminti parlamento nariams, koks yra mūsų tikslas. Turime įsteigti komiteto biurą, kurį sudarys pirmininkas ir keturi vicepirmininkai. Pagal 191 darbo tvarkos taisyklę. Rinkimų tvarka bus tokia. Pirmiausia, išrinksime pirmininką, po to rinksime vicepirmininkus arba pirmininko pavaduotojus. Skelbiu, kad turime būtiną kvorumą, kuris pagal 125 taisyklės antrą dalį yra 19 narių. Tai yra vienas ketvirtadalis. Dabar kviečiu pateikti kandidatus į pirmininko postą. Tai galima padaryti politinių frakcijų arba bent 5 procentų tikrųjų narių vardu. Pagal 131 taisyklę minimaliai keturi nariai turi tai padaryti. Dabar prašau politinių frakcijų atstovus pristatyti jų pasiūlymus. Pone Salafranka, EVP frakcijos vardu. Labai ačiū, pirmininkė. Mūsų grupės vardu, EPP grupės vardu, kartu su ponu Broku partneriu, mes mano partneriu siūlome poną Albertinį, kuris yra labai gerai žinomas e, visiems parlamento nariams. Jis buvo transporto komiteto pirmininko pavaduotojas, turi daug patirties, jis buvo Milano meras. Yra susitikęs su daugiau negu 40 valstybių vadovų. Taigi mums didelė garbė teikti pono Albertinį kandidatūrą į šio komiteto pirmininko postą. Ačiū, ponė Salfranka. Ar yra kitų pasiūlymų, kitų kandidatų? Nėra. Labai ačiū. Periname prie šio komiteto pirmininko skirimo. Ar kas nors prašo slapto balsavimo? To turi, gali paprašyti viena šeštoji dalis arba trylika parlamento narių pagal 192 taisyklės antrąją dalį. Niekas neprašo. Jeigu taip, vienintelis kandidatas yra ponas Albertinis, kaip pasiūlyta, ar mes jį e, skelbėme išrinktų pirmininku. Noriu pasveikinti poną Albertinį kaip baigęs darbą komiteto pirmininkas ir prašau užimti pirmininko vietą ir toliau tęsti rinkimus. permettetemi prima di procedere al seguito delle nostre incombenze. Taigi dabar toliau tęsime darbą šiame komitete. Ir norėčiau keletą dalykų pasakyti. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti, visiems kolegoms, kurie susirinkę į posėdį. Noriu Jums padėkė, padėkoti už e, pasitikėjimą manimi ir ypatingai esu dėkingas Italijos delegacijos nariams, kurie pasirinko mane kandidatu į šį postą. Taip pat e, man tenka prievolė išsakyti padėką kolegai, bičiuliui, kuris mūnų, mūsų manimų galėjo tapti Europos parlamento pirmininku, ponui Mario Mauro, ir kuris dėl suprantamų priežasčių apsisprendė, kad nėra, nenori investuoti į save ir nenori būti ir delegacijos vadovu, ir komiteto pirmininku, kadangi po dėrybų jam buvo patikėtas ir šis postas. Taigi jis taip dosniai, geranoriškai atsisakė dalyvauti e, rinkimuose į Europos parlamento pirmininko postą ir aš norėčiau išreikšti jam pagarbą. Manau, kad jis ir daugelis jūsų esate kur kas tikriausiai kompetentingesni negu kad aš, e, vykdant tokias pareigas kaip užsienio reikalų komiteto pareigos, pirmininko pareigos. Tačiau vertindama savo ankstesnę karjerą buvau ir verslininku, vadovavau profsąjungai, taip pat buvau Milano merų eilę metų. Taigi man atrodo, kad na, pagrindinis motyvas, mano sėkmės varomoji jėga ir yra na, nors tų sėkmių profesinėme gyvenime turėjau ir daugiau, bet pagrindinė priežastis yra mano darbuotojų aukšta kvalifikacija. Mano darbuotojai yra iš tiesų labai geri, aš jais visuomet didžiuojuosi ir e, primdama šias pareigas noriu padėkoti Jums už išreikštą pasitikėjimą ir tikrai tikiuosi, kad galėsiu pasitikėti e, ir pasikliauti tais pačiais labai aukštos kvalifikacijos darbuotojais, kurie dar geriau nei aš gali atlikti ta, tas užduotis ir man padės eiti šias pareigas. Ir aš tikiuosi, kad šias pareigas galėsiu atlikti tinkamai, ryštingai, pasiaukojančiai, žinant, kad galiu pasikliauti uh, techninio, techniniais darbuotojais, taip pat e, darbuotojais dirbančiais e, komiteto valdyboje ir visais jumis įvairiais komiteto nariais. Esu įsitikinęs, kad galiu pasikliauti jumis visais ir tikiuosi jūsų paramos. Taigi manau, kad dabar galime tęsti darbą. Ir kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra vicepirmininkų rinkimai. E, dabar mes pagal priimtą sprendimą darysime viską individualių pagrindų ir pirmiausia norėčiau sužinoti iš įvairių frakcijų, ką, ką jos norėtų pasakyti, ką norėtų pasiūlyti į pirmojo vicepirmininko postą. Dabar kviečiu frakcijos atstovą pristatyti kandidatūrą. Ar yra norinčių pristatyti pirmojo vicepirmininko kandidatūrą? Taip. Ponas Beltė, prašau. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs. Išrinkus pirmininku džiaugiuosi, kad e, tikrai puikiai bendradarbiausime, mes pažįstami, visi žinome, kad jūs esate labai draugiškas žmogus, kilęs iš draugiškos šalies ir tikrai nuoširdžiai norėčiau Jums palinkėti Dievo palaimos ir sėkmės Jūsų darbuose. Na, o mūsų frakcijos vardu kolega Pliurėra norėčiau pasiūlyti į pirmojo vicepirmininko afete postą. Šį kolegą labai vertinu, jis turi tartautinės patirties penkis metus e, dirbo Italijos senate, užsienio reikalų komitete, komiteto pirmininku, Europos taryba taip pat jo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus šiai, šiam postui. Ha chiesto la parola l'onorevole Panzeri, a cui la do. Prego. Pone Panseri, jūs paprašėte žodžio, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išreikšti paramą vicepirmininko, pirmojo vicepirmininko kandidatūrai, bet vis tiek dar norėčiau politinę pastabą išsakyti, kadangi dabar susidurėme su pasiūlymu, su kandidatūra asmens, kuris tikrai yra nusipelnęs užimti šį postą, tačiau tai yra euroskeptiškos partijos atstovas. Ir aš manau, kad na, galbūt tai gali turėti įtakos jo veiklai Europos parlamente nes kalba eina apie tikrąją, jeigu kalbame apie tikrąją užsienio politiką Europos Sąjungoje. Ir Europos institucijose, na, kažin ar e, turiu tam tikrų abejonių, ar jisai galės e, tinkamai eiti tas pareigas. Nes mums matyt reikalinga proeuropietiška užsienio reikalų politika. Dėkoju. Yra dar vienas prašymas pasisakyti, ponas Tenokas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pono Privero ne, nepažįstu, trumpai su juo kalbėjausi ir prieštarauju tiems, kurie nori pasakyti, kad jis yra euroskeptikas. Mes e, esame eurorealistai ir mano e, gerbiamas kolega Galenten ir kolega Van Orden buvo daugelį metų šio komiteto vicepirmininkai ir jie tą euroskepticizmo e, ženklelį nešioja kaip garbė ženklelį. Ir aišku, daug dėrybų ir daug ginčių vyksta apie tai, kur link žengia Europa. Ir aš nemanau, kad yra priežasčių šiam asmeniui užimti pirmojo vicepirmininko postą. Neužimti to posto. Dėkoju ponui Tanokui už išsakytas pastabas. E, ponas Lūna, prašom. Ačiū labai, pane pirmininkė, žaliųjų frakcijos vardu. Noriu pasakyti, kad mes taip pat pritarėme pono Proveros kandidatūrai į vicepirmininko postą. Noriu pabrėžti, kad šis politinis postas yra labai svarbus ir mums labai svarbu parodyti, kad Europa yra labai akcentuojanti įvairovę ir mūsų komitetas taip pat. Todėl norėčiau paskatinti balsuoti už įvairialypę Europą, už tai, kad būtų ginamos ir migrantų teisės Europoje, nes tai yra labai svarbu. Tai pabrėžia ir parlamento garbę ir aš tikiu, kad šis kandidatas atliks labai svarbu vaidmenį šiame darbe. Dėkoju ir jums. Dėkoju už pasisakymą, jeigu daugiau nebus norinčių pasisakyti. Atrodo, yra. Prašau. Ponas Severin. Pone pirmininkė, Mes turime vadovautis Dehont sistema ir tai leidžia mums paskirstyti pareigas, remiantis politinių frakcijų narių skaičiumi. Jeigu mes laikysimės tos taisyklės, tai gali iškilti problema. Mano kolegos turi svarių politinių išlygų. Ir tokią išlygą mes reiškiame ne pono Proveros atžvilgių, bet jo atstovaujamos partijos atžvilgių. Taigi mes norėtume padaryti tokį aišku išlygos pareiškimą. Mes išreiškėme savo susirūpinimą ir mes norėtume kad jeigu bus išrinktas ponas Provera, kad jis teiktų pirmenybę proeuropietiškai politikai. Ir jeigu vyks balsavimas, turiu pasakyti, kad mes su kolegomis susilaikysime to balsavimo metu. Bene, grazie anche a lei, onorevole Severin. Dėkoju Jums, ponė Severin. Ponas Brok, prašom. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat sveikinu Jūs, išrinkus Jūs pirmininku. Tikiuosi, kad pasitelkę savo patirtį nuveiksite šiame komitete labai daug. Noriu padėkoti ir kolegai Sarijų Švoliskiui, kuris savo žiniomis vadovavo šiam komitetui. ir noriu tarti keletą pastabų dėl dabartinių diskusijų. Man taip pat nesvetimi tie patys nuogastavimai, kuriuos išreiškė mūsų kolegos dėl euroskepticizmo ir proeuropietiškosios politikos. Bet kita vertus, mes čia neteiname išreikšti savo politinės ideologijos. Prisiminkite ir praeitį. Manau, kad reikėtų laikytis būtent šių taisyklių. Ponas Provera bus tiesiog priverstas atstovauti šio komiteto poziciją. Ir tuo atveju, jei jis tos pozicijos neatstovaus, tuomet mūsų komitete kils nepasitenkinimas. Taigi jis turės atstovauti mūsų komiteto daugumos interesus. Todėl aš savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad turėtume laikytis nubrieštos politinės linijos ir balsuoti už poną Praverą. Eh, man ragis. Pone Van Orden, man ragis, kad galime baigti šias diskusijas ir galime pereiti prie rinkimų. Pone Van Norden, suteiksiu Jums galimybę pasisakyti, prašom. Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs išrinkus šio komiteto pirmininku. Mane šiek tiek neramina kolegų išsakytos pastabos. Kandidatas yra iškeltas į vice pirmininko postą. Visi mes buvome išrinkti į Europos parlamentą mūsų išrinko rinkėjai demokratiniu būdu ir mūsų rinkėjai laikosi skirtingų nuomonių, kai kalbame apie ES kryptį ir ateitį. Mes turime atstovauti rinkėjų nuomonę. Taigi, nemanau, kad būtų tinkama dabar kalbėti apie pažiūras tų žmonių, kurie yra renkami į komitetų pirmininkų arba vicepirmininkų vietas, nes juos turime rinkti vadovaujamėsi visų pripažinta tvarka. Taigi siūlyčiau šiek tiek atsargiau reikšti pastabas. Dėkoju. Dėkoju gerbiamam Van Ordenui. Norėčiau kreiptis į susirinkusios ir paklausti, ar yra kitų kandidatūrų. Ar bus norinčių paprašyti slapto balsavimo? Taigi, ar kas nors reikalauja slapto balsavimo? Jeigu ne, tai mes tiesiog pritarsime pono Provero kandidatūrai kaip vicepirmininkui šio komiteto. Taigi pakviesiu poną Proverą prisijungti prie manęs. Ir dabar galime pereiti prie antrojo vicepirmininko rinkimų. Tikiuosi, kad diskusijos taip neužtruks. Taigi, kas norėtų pristatyti kandidatūrą antrojo vicepirmininko postui? Pono Severin. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, bet ankstesnio pasisakymo metu pamiršau pasveikinti Jūs su išrinkimu į komiteto pirmininko vietą. Mes tikime su Jumis puikiai bendradarbiauti. Kai dėl antrojo vicepirmininko kandidatūros mes Siūlome poną Juanį Čiapaškų. Jį pažįsta e, kur kas vyresni arba brandesni Europos parlamento nariai. Jį pažįsta iš ankstesnės kadencijos. Jis taip pat e, buvo šio komiteto vicepirmininku. Jis buvo ketvirtasis vicepirmininkas tuo metu dabar. Galbūt, jeigu mes už jį balsuosime, jis bus pakeltas į antrojo vicepirmininko pareigas. Šis asmuo taip pat buvo Rumunijos gynybos ministru prieš keletą metų. Jis turi patirties tarptautinių santykių sferoje. Ir aš tikiuosi, kad tai atneš naudos visų mūsų darbų komitete. Dėkoju. Dėkoju, ponė Severin. Ar bus kitų kandidatų? į antrojo vicepirmininko vietą. Galbūt kitų frakcijų atstovai norėtų pasisakyti. Ar bus pagėdaujančių renkti slaptą balsavimą? Regis, kad ne. Taigi, manau, kad mes galime paskelbti poną Vasku išrinktų antruoju vicepirmininku. Procediamo ora all'elezione del. Taigi, dabar rinksime trečiąjį vicepirmininką. Norėčiau pakviesti frakcijos atstovą, kuris pristatys e, šią kandidatūrą. Taigi, kas kalbės? Ponas Brokas. Pone pirmininkė, kolegų Salafrankos ir EPP frakcijos vardu noriu pasiūlyti jums Dominiko Budys kandidatūrą. Jis kalba telefonu, tai niekaip nesusijęs su tavim. Taigi, teikiu šią kandidatūrą ir Labai man džiugu pasiūlyti labai patyrusi kolegą, kuris tik dabar buvo išrinktas į Europos parlamentą, tačiau daugelį metų dirbo Tulūzijos meru ir kitose svarbiose pareigose. Jo patirtis tikrai didžiulė. Noriu paprašyti kolegų paramo šiai kandidatūrai. Se nessuno dei presenti eh, propone l'elezione a scrutinio segreto. Jeigu daugiau niekas nepateiks pasiūlymų prašymų balsuoti slaptai ar pasiūlys kitų kandidatų, norėčiau plojimais patvirtinti ponio Bodis išrinkimą trečiojo vicepirmininko. Prašom atsisėsti prie mūsų prezidiume. Toliau turime išrinkti ketvirtąjį vicepirmininką metodas lieka tas pats. Prašau kolegas pasiūlyti kandidatą į ketvirtojo vicepirmininko postą. Ačiū pirmininkė. Mano GUE frakcijos vardu Šiaurės šalių žalių kairiųjų vardu Noriu pasveikinti Jūs iš, tapus išrinktų e, komiteto pirmininku. Noriu pasiūlyti poną Milančian, e, kuris turi daug patirties Prancūzijos senate, dirbo užsienio reikalų komitete senate ir buvo komiteto sekretorius. Taigi mes siūlome poną Milančian kandidatūrą. Labai ačiū už šį pasiūlymą. Ar bus kitų kandidatų? Ir ar kas nors prašo balsuoti slaptai? Dėl ketvirtojo vicepirmininko? Atrodo, kad ne. Todėl, todėl manau, kad galime paskelbti pritarimu pona Milanšan ketvirtuoju vicepirmininku ir prašau jį atsisėsti prezidiume. Grazie, Presidente. Bene, prima di eh, procedere alle eh, comunicazioni. Prieš perinant prie galutinių pranešimų dėl tolesnio mūsų darbo, norėčiau pasakyti, kad, kad eh, atsidūrėme tam tikroje situacijoje, kai galime grįžti prie savo šaknų. Taigi, iš kairės prie manęs sėdi kolega. kuris yra labai atviras žmogus ir e, pamenu, kad e, Šventas Ambrozijus, kuris buvo, yra, Milano patronas šventasis, nors jis ir negimė Milane, o gimė Tryre, e, tačiau buvo tikras šventasis europietis. Ir kalbant apie situaciją susidariusią aplink mane, turiu pasakyti, kad kad jis buvo išrinktas vyskupu, bet kilus įvairiems sunkumams, jam buvo sunku apsispręsti dėl įvairių dalykų. Man atrodo, kad jeigu galėčiau kukliai pasilyginti save su tuo e, žmogumi, jų patirtimi, Tikiuosi, kad mums pavyks puikiai dirbti ir e, tikėsimės, kad neteks mums nieko mokyti, todėl noriu padėkoti už jūsų paramą ir už tai, kad taip sklandžiai praėjo mūsų posėdis. Aišku, dėkoju už įvykusią diskusiją. ir įvairias nuomonės. Taigi dabar noriu paskelbti, kad kitas užsienio reikalų komiteto posėdis vyks kitą savaitę, Liepos 21 dieną, antradienį, 3 val. po pietų, Jan 2, O2 Bruselėje. Ponas Braneris nori kalbėti. Pone Braner, noriu pas, pasveikinti visus e, e, tačiau žaliųjų vardu noriu pareikšti apgailestavimą, kad valdyboje nėra ne vienos moters. Ir Tačiau linkiu Jums e, visokiojo sėkmės ir tikiuosi sulaukti gero bendradarbiavimo. Turiu pasakyti, kad Jūsų pastabai aš visiškai pritariu, tačiau turiu pridėti, kad, kad nors ir nėra moterų, kurios būtų vicepirmininkės, kad jos būtų valdyboje, vis dėlto turime nemažai moterų koordinatorių komitete. Tai reiškia, kad jos yra gerai atstovaujamos ir atlieka svarbu vaidmenį šiame komitete. Dar noriu pasakyti, kad 21 e, dienos rytą nuo 11.30 iki 12.30 ASP 1A1 salėje Briuselėje įvyks išplėsto biuro posėdis ir apie tai gausite visą informaciją raštu. Atrodo, kad nebėra daugiau ką pasakyti. Noriu palinkėti Jums sėkmės ir sėkmingo darbo.